turite pateikti, jei ne, protokolas bus laikytas patvirtintų. Bus laikomas patvirtintų. Prieš perinant prie diskusijų noriu per, perduoti Jums keletą pranešimų. Visų pirma, kaip tikriausiai prisimenate, 2016 e, kovo 9 dienos posėdėje pirmininkas ėmėsi priemonių pagal 165 darbo tvarkos taisyklės taisyklių taisyklę ir e, neleido pono Eleferijos Sinadinos e, nedalyvauti likusiame posėdėje dėl jo neprimtinų pasisakymų dėl Turkijos gyventojų. E, gegužės 9 išklaus įvykus ponas Nadlios klausimų ir laikantis 166 taisyklės, pirmininkas nusprendė pritaikyti ponus Sinadinos bausmę už jo elgesį kovo 9 posėdyje. E, Iš jo bus e, atimta dešimties dienų e, parlamentaro išmoka. Apie e, sprendimą nariai informuoti. Parlamento narė Jane Collins kreipėsi pirmininką prašydama jo ginti jos imunitetą.